Dėkoju už diskusiją. Šituo klausimu diskusija baigta. Periname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Norėčiau dabar pasveikinti poną Fransą Timmermans, komisijos vicepirmininką. Ir e, suteiksiu e, žodį Rumunijos ministrei šiuo darbo tvarkės punktu pagal šį darbo tarkis punktą te, teisinės valstybės ir pagrindinės žmogaus teisės Vengrijoje. Tad e, tarybos e, vardu žodis poniai Sjot. Pone ministrė, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Pagrindinės teisės, demokratija, įstatymų viršenybė, žmogaus teisės yra ES pagrindas. Dėl to Europos institucijos turi tas teisės užtikrinti ir gerbti. Rumunija, pirmininkaujanti dabar ES taryboj, ir visi mes turbūt sutinkame su tuo, kad įstatymų viršenybės ir demokratinių teisų apsauga yra mūsų ES pagrindas. Taryba gavo parlamento pagristą pasiūlymą dėl 7.1 straipsnio, kur kalbama apie tai, kad Vengrija rimtai pažeidžia tas vertybės, kurių pagrindų sukurta Europos Sąjunga. Ir tas klausimas buvo svarstomas bendrųjų reikalų ministrų tarybose 18 metų E, spalio, lapkričio ir gruodžio tarybose. 12 lapkričio Vengrija atsiuntė atsakymą į parlamento pasiūlymą ir pateikė, ir, o komisija pateikė faktus dėl tos pažeidimo procedūros, kuri būtų galimai taikoma Vengrijai. Ministrai pasikeitė nuomonėmis kokie tolesni žingsniai bus daromi. Mes ir toliau nagrinėsime parlamento pasiūlymą, o dabartiniu etapu negaliu sakyti, koks šios procedūros rezultatas galėtų būti. Mes informuosime parlamentą ir iš tiesų mes rimtai žiūrime į parlamento išsakytas abejonės užbaigdama pasakysiu, kad tie paliesti klausimai yra labai svarbus. Ir dėl to mes tikimės, kad visos pusės veiks konstruktyviai ir pasieks susitarimą laikantis mūsų pagrindinių vertybių. Dėkoju ministrei už tarybos pozicijos pristatymą dabar komisijos vicepirmininkas ponas Timmermansas. Noriu padėkoti parlamentui, kad įtraukė Vengrijos klausimą šiandien į darbo tvarkę. Paskutinį kartą rugsėjo 11 mes svarstėme teisinės valstybės klausimą Vengrijoje ir po to parlamentas paskelbė rezoliuciją dėl 7 straipsnio pirmos dalies naudojimo nuostatų naudojimo Vengrijos atžvilgių. Kalbant apie pagrindinės žmogaus teisės korupciją, elgesi su Romais ir teismų nepriklausomybę. Norėčiau Jum pateikti informaciją apie naujausią situaciją nuo rugsėjo mėnesio ir apie tai, kas vyksta taryboje. Kaip jau sakiau, rugsėjo mėnesį skirtingai nei Europos parlamentas E, komisija turi teisę pagal sutartį pradėti pažeidimo procedūrą ir yra pradėjusi nemažai procedūrų. Ir ketina šią galę pasinaudoti. Ir e, pagrista nuomonė komisija išsiuntė Vengrijai dėl stop Soroš numatytų teisės aktų. Vengrijos institucijos dabar turi du mėnesius atsakyti į komisijos laišką, o priešingų atveju komisija gali kreiptis į teisingumo teismą. Be to praėjusi rugsėjį e, Vengrijos vyriausybė priėmė naują įstatymą dėl papirdomo darbo laiko, pakeisdama darbo kodeksą. Ir tas įstatymas sukėlė labai didelį triukšmą visuomenėje. Dabar komisija nagrinėja situaciją, išsiuntė laišką Vengrijai prašydama patikslinimo. Atsižvelgdama į iš Vengrijos gautą informaciją, komisija spręs, kokius tolesnius žingsnius daryti. Toliau, Centrinis Europos universitetas dabar turi persikelti iš Vengrijos į Vieną jei universitetas turi išvykti iš ES valstybės narės dėl vyriausybės taikomų priemonių ir spaudimo, tai yra beprecedentinis įvykis ES istorijoje ir iš tiesų labai gaila ir neramina, kad tokie dalykai vyksta ES nežiūrint be daugelio įspėjimų Vengrijai. Taip pat gruodį dar vienas e, dalykas yra minėtinas – kad 400 žiniasklaidos priemonių buvo sujungtos į vieną vienetą, kuris dabar yra atskaitingas valdančiai partijai. Nes norima, kad to vieneto dabar nei žiniasklaidos, nei konkurencijos tarnybos nebeprižiūrėtų. Europos komisija per Europos semestrą taip pat žiūri, kaip veikia Vengrijos teismų sistema, prokuratūra ir ketina sukurti naują administracinių teismų sistemą. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Vengrijos parlamentas priemė du įstatymus, kuriais bus sukurta administracinių teismų sistema. Ji turėtų pradėti funkcionuoti nuo 20 metų. Apgailėtina tai, kad Vengrijos parlamentas nelaukė, kol bus paskelbta Venecijos komisijos nuomonė šių metų kovo mėnesį. Šiuo metu Europos komisija vertina naujus įstatymus ir žiūri, ar jie atitinka ES teisę ir ES standartus. Venecijos komisijos nuomonė tą vertinimą tik papildys. Greta pažeidimų procedūros Europos komisija pasidelgs kitas priemonės, įskaitant auditą ir tyrimus susijusius su ES fondų panaudojimu ir Europos semestro gyvenimo veiksmais. Taip pat žiūrima, kaip e, Europos e, metinės ekonomikos politikos koordinavimas vyksta. Europos komisija vertina, kaip įgyvendamos kiekvienai valstybei skiriamos e, rekomendacijos dėl poreikio sustiprinti kovas, kovą su korupcija, pagerinti skaidrumą, konkurencingumą viešuosiuose pirkimuose Kalbant apie septintojo straipsnio procedūrą, kuri jau pradėta, turiu apgailėti, apgailestauti, kad kol kas Europos parlamentas neturėjo galimybės išdėstyti pagristų pasiūlymų tarybai. Europos komisija labai aiškiai pasakė, kad ir kokios pozicijos besilaikytų taryba, ji turi užtikrinti, kad bus sąžiningai traktuojamas Europos parlamento neseniai pateiktas pasiūlymas bus deramai jį atsižvelgiama. Aš manau, kad būtent tokiu būdu Europos institucijos viena kitai turi demonstruoti pagarbą. Noriu priminti, kad lapkričio mėnesį po e, jūsų prašymo Austrijai pirmininkavusiai tarybai e, Komisija pateikė tarybai faktinę Vengrijos apžvalgą, pirmiausia įvertindama e, pažeidimo procedūros e, išryškintas vertybės. Tai buvo susijęs su pagalba siekiantiems prieglopščio pilietinė visuomenė, e, Romo atskirimą mokyklose, pilietinės visuomenės teisės. Dauguma tų bylų jau dabar laukia svarsimo teisingumo teisme. Kaip žinote, Vengrijos vyriausybė jau pateikė atsakymą į pastarojo metų pasiūlymus. Aš manau, kad dabar taryba jau turi visus svarbiausius elementus, kad pradėtų savo e, vertinimą, e, pasverdama mūsų įvardintas visas problemas. Ačiū. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Toliau Europos liaudės partijos vardu ponas Tomas Deutsch, prašau. Miért erőltette megint a balliberális többség az európai kodėl kairioji liberali dauguma vėl siekia aptarti Vengrijos klausimą dėl įvairiausių atsikalbinėjimų ir susikinėjimų. Jūs ir vėl norite leistis į kovą su Vengrija, o tikroji priežastis tai yra uh, rinkiminė kampanija prieš rinkimus ir kairieji ir dešinieji uh, liberalai vėl pradėjo karą prieš Vengriją. Kodėl? Taigi aš manau, kad vengrai, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės, nori ko kito ne jūs, konkrečiai migracijos rytyje. Taigi, e, kairioji liberali dauguma Europos parlamente nori skatinti migraciją į Europos Sąjungą, teikdama, kad yra žmogaus teisė. Jūs norite neteisėtą migraciją legalizuoti, įteisinti, norite demografinės problemas spręsti per migraciją, skatinate migraciją. Mm norite iš valstybių narių atimti teisę pačioms primti sprendimus dėl savo sienos apsaugos. Jūs finansiškai remiate nevyriausinės organizacijas, kurios skatina migraciją ir migrantus. Norite perkelti migrantus ES viduje, mm, norite, kad jie atsikeltų pas mus, gyventų mūsų šalyje. Jūs mm, mums grasinate bausmėmis, o mes, vengrai, migracijai, atsakome ne. Mes norime patys apsaugoti savo valstybės sienas nuo migrantų, įskaitant ir ES ir už išorės sienos apsaugą. Mes nenorime importuoti problemos į ES, mes norime eksportuoti pagalbą į kitas šalis, mes norime pasirūpinti ES piliečiais, vengrais ir todėl esame prieš migraciją. Tik todėl išvelginti problemų dėl mūsų. Likus keturiems mėnesiams iki rinkimų e, neverta toliau mušti lasdomis Vengrijos, nes Vengrai balsuos už tai, kad Vengrija ir toliau priklausytų europiečiams. Dėkoju ir dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Vaidenholceris. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pradėjus 7 straipsnio procedūrą prieš Vengriją, parlamentas priėmė istorinį sprendimą. Nebuvo lengva jį priimti savo laiku, tačiau ir buvome dėl to kritikuojami, kad neva viskas užtruko per nelik ilgai, bet iš tikrųjų prireikė to laiko, nes norėjome turime informaciją nuodugniai kruopšiai įvertinti, uh, ir primti sprendimą atsakingai. Taigi rugsėjo mėnesį parlamentas patvirtino gausa daugumą atitinkamą pranešimą. Tiesą sakant, būtų galima buvę tikėtis atitinkamos reakcijos iš tarybos, o taip pat ir iš Vengrijos. Bet tos viltis buvo bergždžios. Vengrijos vyriausybė, kuri anksčiau nepraleido jokios progos įsijungti šį procesą, dabar uh, ignoruoja parlamentą ir tai, kad nėra Vengrijos atstovų šiandieną diskusijos metu, tai tik dar kartą parodo. Ji nusprendė ignoruoti šias diskusijas, ignoruoti e, ir jos draugų, esame draugai, būkštavimus ignoruoja ir didelės Vengrijos gyventojų dalis protestus. Vengrija neva demokratiška šalis, bet tai tik fasadas, nes nutildyta žiniasklaida ant trumpo pavadėlio parašta, o daugelis opozicijos atstovų bijo dėl savo egzistencijos. Taip pat kila pavojus akademiniai laisviai. Aišku, yra visokiausių samokslo teorijų, kurios pakeičia politinę analizę. Taigi šiame kontekste labai keista, kad taryba likščiol nesėmė jokių rimtų žingsnių tam, kad būtų atsižvelgta į parlamento sprendimą. Visiškai neprimtina tai, kad viena iš valstybių narių vis labiau tolsta nuo bendrų vertybių. Neturėtų taryba to ignoruoti, nes juk kalba eina apie Europos projektą. Tikiuosi, kad pirmininkaujantis šalis pernelik ilgai netidėlios šio klausimo. Dėkoju. Dėkoju, ponė Weidenholzeri. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Anders Vistisen, ECR frakcijos vardu. Na, įdomu, kai šis parlamentas vėl užsipuola Vengriją, kai kalba eina apie teisinę valstybę ir demokratiją. Na ir nariai e, siūlė atimti tų parlamento narių e, kelionėms išlaidams skirtų tas išmokas, su kuriais jie nesutinka ir dabar vėl bus balsuojama dėl pakeitimų susijusių su darbo tvarka. Na ir akivaizdi, kad mažuma užsipuola. Tai yra daugumos puola mažumą parlamente. Jeigu jūs nebetikite demokratiją, tai tikriausiai per nelik ilgai esate parlamente. Man atrodo, kaltimai prieš Vengriją yra nepagristi. Ir tiesą sakant, ne, šalis, valstybė, sąjunga nėra traktuojamas vienodai. Taip, e, jeigu pasižiūrėsime, e, kokia buvo reakcija po to, kai buvo mušami demonstruotojai Katalonijoje, tai nematome tos e, reakcijos kitų šalių atžvilgių. Jeigu vyksta taigi taikus protestas Budapeste, tai jau čia pažeistas teisinės valstybės principai. Taigi, Na, likš... prisiminkime prieš dešimtmetį prieš Ve... E, Austriją procesą, dabar prieš Lenkiją, prieš Vengriją. Tai čia Europos e, establishmentas, elitai tai daro. Taigi tai matome šiame parlamente, nes jūs tiesiog užsipuolate mus tam, kad atsikratytumės mus. Pona Ob, e, Urbanas, ponas Kašinskis, jums jeigu kažkas nepatinka, bet užsipuolate, nors jie yra demokratiškai išrinkti. Taigi tikrai gėda parlamentui, gėda Europos Sąjungai. Dziękuję bardzo w imieniu Zielonych pani poseł Judith Sargentini. Ačiū toliau, ponė Judith Sargentini, prašau. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė turime padaryti išvadą, kad po to, kai balsavome dėl mano pranašimo e, rugsėjo mėnesį, Vengrijos padėtis tik pablogėjo. Vengrijos piliečiai dabar turi absoliučiai tvirtą pagrindą įti gatves ir reikalauja ir nusipelno mūsų nuolatinio solidarumo. Ir dabar aš norėčiau pakalbėti tik apie tai, kas įvyko šį rudenį. Ponas Timermans jau apie tai kalbėjo. Centrinės Europos universitetas turėjo išsikraustyti į vieną, todėl kad susitarimas su New Yorko valstija nebus pasirašytas E, yra vykdomi baudžiami nusikaltimai, steigiamas e, naujas administracijos teismas, kurį prižiūrės teisingumo ministerija, buvęs Makedonijos ministras pirmininkas, nubaustas už korupciją, gauna pabėgėlio e, statusą Eifelingė. 450 provyriausybinių žiniasklaidos kanalų sujungti į vieną kanalą ir parlamentas priima tokį vergovinį įstatymą. Uh, E, Vengrijos vyriausybės vidinis protokolas buvo išplatintas praeitą vakar ir matome tai, ką mes ir taip žinojome. Yra tiesiog dėlziamas laikas. Kolegos taryboje yra užtvindami dokumentais, popieriais ir iš tiesų yra taip tik tai bandoma ištemti laiką. Tai nieko nestebina. Bet dabar tai yra oficialu. Rumunija pirmininkaunių tarybai dabar privalo pateikti konkretų kalendorių. Vengrijos piliečiai turi teisę susilaukti apsargų, apsaugos ir jie turi žinoti, ką reikia daryti. Europos rinkėjai turi teisę žinoti, da, ką daro jų politiniai lyderiai. Todėl aš prašyčiau jūsų apsimti tą atsakomybę ir pasikviesti mane į tarybą ir pradėti realų procesą. Pirmininkė, aš kreipiuosi į kolegas EPP frakcijoje. Kai kurie iš jūsų esate čia, aš labai džiaugiuosi, kad jūs atėjo daugelio, jūsų visai nėra salėje. Aš ir toliau e, būsiu dėkingas tiems, kurie balsavo už mano pranešimą. Bet ką jūs nuo to laiko padarėte? Kur jūsų atsakomybė? Madame Sargantinė. Ponės Argentinį, pasibaigė laikas. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį poniai Veržijat iš GUE NGL frakcijos. Ačiū ponė pirmininkė. Vengrija yra puiki valstybė, kultūrų sankryža. Budapeštas tai simbolizuoja. Uh, Ir niekas nenori čia užsipulti Vengrijos žmonių, bet šiandien Viktoras Orbanas nori tapti naujo Europos modelio propaguotojų, nacionalistinio ir antiemigrantiško modelio propaguotojų. Tai e, dėmė tos e, valstybės ir mūsų žemino istorijoje e, matome, kad liberalių jėgų padėtis tik blogėja. Administracinis teismas, kuris turi uh, spręsti visuomenės problemas, yra kontroliuojamas vyriausybės. Be to matome, kad Vengrija priešinasi Europos prokuratūros įsteigimui. Neoliberalizmas yra tarsi kuriamas, kaip kad prisidangsto Orbanas ir kai kurie jo draugai e, mes matome, kad yra priimami nauji įstatymai. Pavyzdžiui, e, priimtas vienas įstatymas, kuris prilyksta vos nevergoviai. E, ponas Timmermans 2010 metais pradėjo kalbėti apie problemas ten. Ir e, sakote, kad e, stebite padėtį, bet e, noriu pakartoti dar kartą, kad karo nėra imigrantų klausimas yra rimčiausias iššūkis. Visos Europos valstybės turi laikytis Europos vertybių. Taip, Vengrija susiduria su rimtomis juridinėmis ir procedūrinėmis problemomis ir tarybos e, reakcija yra netidėliotinai reikalinga. Stu. Ačiū toliau Olaf Stuger iš ENF frakcijos. Voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, de... Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Praėjusį kartą, kai vyko Europos rinkimai, E, Europos vidurkis buvo aktyvumo 37 procentai. Kai nacionalinis parlamentas Vengrijoje buvo renkiamas, 70 procentų žmonių atėjo balsuoti ir pusė iš jų balsavo už Orbaną. Tie skaičiai yra labai svarbus. Kas e, iš mūsų, kuri valstybė galėtų pasvajoti apie 70 procentų rinkėjų aktyvumą? Tik pasvajoti taip galime e, mes kalbam apie Nigerijos problemas, apie E, e, Afrikos problemas. Tai nėra piliečiams labiausiai rūpimos problemos. Orbanas kalba apie saugumą, apie savo valstybių sienų apsaugą. Jis e, rūpinasi savo žmonių interesais. Tuo jis skiriasi nuo mūsų. Ir ministras pirmininkas, kuris daug dėmesio skuria savo piliečiams, neturi būti patrauktas baudžiamojo atsakomybėn. Mes jam paminklą turim pastatyti. Aš čia skelbiu prašymą, neklausimas čia yra biudžete mes turėtumėm numatyti e, lėšų e, paminklui Orbanui pastatyti. Ačiū dabar neprisijungusių narių vardu, ponas Balčio. Dėkoju. Vengrija, Orbano režimas remiasi fedalinė sistema, kuri leidžia de demokratinėje laipsniškai sunaikinti. Kaip Jobik e, partijos narys, stipriausias opozicijos partijos narys, tikiu, kad e, šią kovą reikia tęsti ne Briuselyje, o namuose Vengrijoje kartu su Vengrijos piliečiais. Turime pasinaudoti bet kokią ko, konstitucinę priemonę tam, kad būtų nuverstas Orbano režimas. Dėkoju. Przystępujemy do wystąpień indywidualnych. Pani poseł. Ačiū. Dabar kalbėtojai savo vardu, ponia Kudryčka. Pirmininkė. Teisė yra vienintelė priemonė, kuri, dėl kurios gali egzistuoti tokia įvairi aplinka, kokia yra Europos Sąjunga, tik, tai, tik dėl to ji gali veikti. Kaip sakė tėvas Tišne, e, kompromisas yra demokratijos siela. Ir jeigu mes pažeidžiame teisę, ES vertybės, jeigu kūrėme alternatyvų pasaulį, kad galėtume siekti savo partinių tikslų, tai reiškia demokratijos pabaigos pradžią. Negaliu suprasti, kodėl mūsų kolegos vengrai demokratai nesugeba įtikinti savo vadovo, kad jis pradėtų galvoti apie kompromisą ir atkurtų pagrindinės vertybės Vengrijoje. Turiu klausimą kolegoms. Ar nematote, kad kompromiso nėra siekiama, kad padėtis Vengrijoje eskaluojama, pavyzdžiui, įvedant vadinamą įvergovės įstatymą arba išvarant iš šalies labai gerą universitetą. Aš nemanau, kad visi yra cinikai. Esu tikras, kad kai kurie kolegos dar turi tam tikrų skrupulų. Ačiū dabar žodis ponui Sanį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš 30 metų Vengrijoje pasikeitė režimas. Ir tie, kurie savo laiku vaidino svarbą vaidmenį, dabar jau yra vyresni žmonės, turtingi, fedališki žmonės. Na, tuo metu mm, Vengrija buvo laimingiausias sovietinės sistemas barakas, o dabar ši šalis tiesiog tik nuskurdo ir tiek. Žmonės nebegali pasinaudoti savo teisėmis, žinios nieko nevertos ir situacija ir toliau prastėja. Na, o tie, kurie yra valdžioje, jie e, sumuša tautos atstovus, jie kalba apie Šorošą, apie agentą, samokslo teorijos sklando. Taigi, te galime tik tais informuoti apie šalį, kur yra vergų, o demok demokratinė opozicija, opozicija visgi stiprėja. Köszönöm, elnök úr. Orbán Viktor megfutam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Orbanas nenorėjo e, leisti šios dienos diskusijos nestebina, nes jis jau nebeturi ką pasakyti. Nes arba jis turėtų e, pasipriešinti nuo savai vyriausybei, arba jis turi, turiu, toliau turėtų argumentuoti prieš ES institucijas. Orbanas teigia, kad šios dienos diskusijos jau yra rinkiminės kampanijos dalis, bet jau aš šiandien paklausiu, kas yra svarbiau nei diskutuoti apie tai, kaip elgiamasi su pagrindinėmis vertybėmis ES. Ir kas svarbiau, nei diskutuoti apie tai, kad jau devyneri metai paminamos po kojomis Vengrijos piliečių teisės. Na ir nuo e, rugsėjo mėnesį situacija tik pašlyjo. Ir Vengrijoje vyksta visiškai neprimtini dalykai. Ir Vengrijos autokratinė sistema elgesi faktiškai lygiai taip pat kaip ir Putino sistema. Tai ko dar betrūksta, kad galiausiai ES institucijos rimtai pažvelgtų į šią situaciją ir suvoktų, kokia iš to išplaukia grėsmė visai Europai. Labai ačiū. Padėtis Vengrijoje nepagerėjo. Priešingai matome, kaip Orbanas ir jo partija didina spaudimą skirtingai mąstantiems žiniasklaidai, jaunimui, akademinio pasaulio atstovams, e, mažumų atstovams. Bet taip pat matome, kad pasipriešinimas vyriausybės politikai Vengrijoje didėja ir tai yra pozityvu. Tačiau uh, E, daug kas e, Europoje, e, Europos valstybės ir Europos parlamente tą paramą turėtų dar sustiprinti. Todėl mes nusprendėme Fidesz įvartinti kaip savo priešus. Mes kolegos Europos parlamente taip nusprendėme elgtis. Bet labai apgailestauju, Orbanai, bet mes e, nepasiduosime, mes nenusileisime, mes reikalaujame pagarbos žmogaus teisėms, pamatinėms vertybėms. Mes nenorime, kad būtų sukurtas rasistinis projektas. Mes ir toliau visi kartu prieš, jums priešinėme, pasisakysime už žiniasklaidos laisvę, už pabėgėlių teisės, už moterų teisės. Ir aš pati norėčiau rinkimų metu iškelti šį klausimą kaip vieną svarbiausių. Žmogaus teisės ir demokratiją mes turime ginti. Todėl aš darysiu e, šį klausimą pagrindiniu savo rinkimų kampanijoje, nes nėra nieko svarbiau už tai. Ačiū toliau Kristina Morvai. Köszönöm szépen, kedves. Dėkoju. Pone Sargentinį, apsižiūrėkite, apsidarykite salėje. E, yra 751 Europos parlamento narys, tačiau šiuo metu salėje yra tik tais apie 12, o ir dauguma iš jų yra vengrų. Jie čia salėje dėl to, kad kalbam apie Vengriją, taigi galiausiai turite suvokti, jog e, niekam neįdomu jūsų kova prieš Vengriją, kova pasibaigė, pralaimėjote, pasieškokite kitos temos. Ir kadangi jums mieliausia žmogaus teisų tema, tiesa man ji irgi labai rūpi, todėl siūlyčiau, kad gal dabar e, pasidomėtumėte tuo, kaip brutaliai policija elgesi protestantų atžvilgiu. Panašiai kaip e, Pas mus Vengrijoje tarp 2000 ir 2010 metų 15 žmonių prarado akių šviesą, 18 žmonių buvo sunkiai sužeisti, netgi į galvą, o jūsų mylimiausias politikas e, elgesi lygiai taip pat su žmonėmis, kurie nori pasinaudoti savo žmogomis teisėmis. Tai skirkite dėmesį jiems. Policzyłem, na sali jest cztery razy więcej osób niż pani powiedziała. Bardzo proszę, pani posłanka Inga. Ačiū. Na, aš paskaičiau, paskaičiavau ir yra daugiau žmonių, negu jūs sakėte. Dabar ponia Greslė. Pone pirmininkė komisijos tarybos pirmininkė kolegos, kodėl čia esu? Mane kaip e, e, biudžeto kontrolės, e, biudžeto, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė neramina, kas nutinka su ES pinigais, skaitant ir Vengriją, kaip jie panaudojami, kovai su nedarbui, programoms, tačiau tiesą sakant, tiesą sakant, Vengrijoje yra problemų, pavyzdžiui, dėl sukčiamo korupcijos E, fiktyvių e, viešųjų pirkimų dėl to, kad ne, norima, negalima persikyti kai kurių nusikalstamų veikų, nes ten įsipainioja per, per aukštai sėdinti žmonės. Biudžeto problemos yra susijusios ir su tuo, kad e, Vengrijos vyriausybė labai mažai arba iš viso nieko dėl to nedaro. Todėl noriu paraginti tarybą, kad per trilogus būtų taip suformuluotas teisinės e, valstybės e, reglamentas, kad galėtume taikyti. E, ir korupcijos indeksas rodo, kad Vengrija ketvirtoje iš galo vietos. Iš karto po Graikijos, tačiau Graikijos atveju korupcijos padėtis gerėjo, o Vengrijos priešingai prastėja. Liūdna, aš nebejoju, kad Vengrija gali geriau pasirodyti. Na ir iš tikrųjų tikrai būtų puiku, jeigu Vengrija prisijungtų ir prie Europos prokuratūros. Nėra nei vienos ekonomiškai sėkmingai dirbančios šalies, kuri taiksosi su e, korupcija ir dėkoju ponė Timermanai už tai, kad manęs klausėtės. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Grasle, pan Peter Niedermüller. Köszönöm, elnök úr. Néhány nappal ezelőtt a magyar miniszter... Dėkoju. Prieš keletą dienų e, Vengrijos ministras ministras pirmininkas taip sakė, kad e, Europos parlamente vyko Šorošo susitikimas, buvo kalbama apie politinio. Uh, politinės neapykantos kurstimas. Štai taip Orbanas vertina demokratiją. Jis nenorėjo šiandien atvykti, bijojo parlamento, bijojo e, demokratinių diskusijų, demokratijos, todėl jisai e, sunaikino laisvą žiniasklaidą, pakirto teismų sistemos nepriklausomumo principą, jis taip pat e, e, sunkina teismų, nevyriausybinių organizacijų darbą, bet to e, bando pasukti šalies kelią link diktatūros, lankosi pas režimus, Brazilijai pavyzdžiui. Na ir iš tikrųjų taip jis išduoda savo pačios šalies interesus. Taigi tikrai negalime pritarti tokiai politikai ir turime aiškiai pasakyti, kad negalima taiksytis ES štai tokiu elgesiu ir politiku. Następny mówca jest pan Krzysztof Hansen. Bardzo proszę, panie pośle. Thank you, Mr. President. If Hungary... Ponas Hansen, ačiū pirmininkė. Jeigu Vengrija šiandien e, norėtų įstoti į ES, netgi netitiktų stojimo kriterijų. E, Vengrijos vyriausybė e, numato baudžiamą atsakomybę tiems, kurie priima prieglobščio prašytojus, tuo pačiu metu asmo nuteistas už politinę korupciją gali gauti Vengrijos pilietybę. E, praėjusiais metais Vengrija tapo pirmoji, pirmąją ES valstybę narę, kuri išvarė akademinę instituciją. Ponios ir ponai, e, Europos vertybių, kurias paminė Vengrija. Sąrašas yra ilgas, jam, jas minėjo ponės Argentinė ir kai kurie kiti. Ir e, jau kurį laiką Vengrija prašoma grįžti į teisinės valstybės kelią ir veiksmai kalba garsiau nei žodžiai. E, iš tik, e, mokėjimų sustabdymas valstybėms narėms, kurios pažeidžia vertybės, yra tam tikra garantija. Bet noriu paklausti, kiek dar jūs lauksite E, ir nereaguosite į mūsų prašymą pritaikyti septintą straipsnį, nes taip iš tikrųjų yra taikstomasi su vertybių pažeidimu. Ačiū dabar ponas Koelijo. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES nėra vien tik tais bendra rinka, ją vienyje bendros vertybos įrašytos sutartyse ir pagrindteisų hartijoje. Po paskutiniųjų diskusijų rugsėje mėnesį Vengrijos vyriausybė e, suvalstybino daugumą laikraščių, radijos tačių, e, apribojo universitetų veiklą, elgesi nesažiningai. Taigi, atrodo nėra verčiama į anglų ir į lenkų kalbą. Taip, atrodo, būtų techninių problemų. Dabar jau vertimas tikriausiai užtikrintas. Taigi, ar galiu pradėti iš naujo? Ne, pirmininkė sako, tik pradėkite nuo dviejų paskutinių sakinių ir tęskite. Taigi, kadangi nebuvo užtikrintas vertimas visas kalbas, norėčiau pradėti nuo pradžių. Uh, Taigi dėkuoju, ponė pirmininkė, ES nėra vien tik bendra rinka, jie vienyje bendros vertybės įrašytos sutartyse ir pagrindėsiu hartijoje. Nuo paskutinių diskusijų rugsėjo mėnesį Vengrijos vyriausybė E, suvalstybino daugumą laikraščių ir radiostočių, uždarė vieną universitetą, kuris buvo artimas opozicijai, bet to toliau ne, žmoniškai elgesi su migrantais, bet to subejota teisinės valstybės principais. Uh, Na, tai neramina tiek Vengrijos, tiek ir visos ES piliečius. Vengrija yra labai blogas pavyzdys, kuris labai verčia susirūpinti ir Rumunijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir taip pat Maltoje yra panašių apraiškų. Pone pirmininkė, pribrendo laikas imtis veiksmų, mums reikalinga kontrolės priemonė, kuri leistų sureaguoti, kai nesilaikoma pagrindinių vertybių ir nes, neužtikrinama pagrindinių teisų apsauga. Turime pasirūpinti, kad būtų laikomasi mūsų pagrindinių vertybių. Taip pat reikia paraginti tarybą reaguoti į septinto straipsnio procedūrą sutinkamai sutartimis. Laisvė, demokratija, tai nėra vien tik tais gražus žodis sekmedinėms kalboms, ne, tai susijęs su mūsų tapatybė kuria iškilo grėsmė. Todėl turime būti drąsus ir ginti šias vertybės ir tapatybę. Ačiū ir atsiprašau už e, trikdžius. Mm, vis dėlto pavyko jūsų išklausyti. Dabar ponia Kinga gal. E, Kai e, išklausiau to, ką išsakė ponas Niedermülleris, pagalvojau, kad visiškai nesvarbu, ką mes čia darome, jeigu, e, ne, jeigu nėra Vengrijos ministro pirmininko, tai vienokia problema, jeigu atvyksta kitokia problema, tai yra pagrindinė problema. Žinome, kad daugelis kolegų e, reaguoja subjektyviai, o ne objektyviai. Nes jeigu viską matuotume tuo pačiu masteliu, galėtume užsipilti bet kurią valstybę narį dėl vieno ar kito dalyko. Visi žinome, teigiama, kad Vengrijoje suvalstybinti laikraščiai, radijos stotis, uždaryti universitetai, CEU e, ir toliau išlieka Vengrijoje ir dirba be problemų. Taigi visa tai tik farsas, akių dumimas. Kai kas tiesiog nori užsipulti Vengriją. O visa ši diskusija tėra tik tais e, juokingas kairiųjų farsas. Ir kolegos, kurie yra už migraciją, nori daryti spaudimą Vengrijai, kuri nenori įsileisti migrantų. Ponės Argentinė minėjo, jog Vengrijos piliečiai turi turėti tas pačias teisės kaip ir kiti ES piliečiai. Bet jeigu taip, ES e, piliečiai turi teisę būti palikti ponios Argentinį ramybėje. Čaba Šogor. Ačiū dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, ponas Šogor. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra kell. Ši diskusija vėl rodo, kad matuojama dvigubų masteliu. Mm, na ir kai kurios valstybės narės nuolat užsipuolamos. Uh, visuomet e, kritikuojama Vengrija už dalykus, e, kurių pasitaiko ir kitose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, statymas dėl viršvalandžių arba administraciniai teismai. Tačiau neretai visuomenė netinkamai informuojama, perlenkama lasda, skleidžiamos e, melagingos naujienos. Na, ir Jeigu vietoj to leisti žmonėms patiems spręsti problemas, leidžiamės į didelės diskusijas ir tai tikrai nepadės. Pavyzdžiui, Rumunija, Murošvaš e, universitete e, Vengrijo, vengrai studentai negali laikyti egzaminų, nėra vengrų dėstytojų. Pastatyti ant kortos pasitikėjimas Europos parlamentu, nes jeigu e, mes vadovausimės tik politiniais ir e, surinkimais susijusiais interesais. Tai tikrai tai neve, neverta parlamento. Ponas e, Lopes, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė ir ne pirmės iki po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, Europos parlamentas E, su didelė dauguma, dviem trečdaliais patvirtino iniciatyvą e, pasina, inicijuoti ne mažiau nei daugiau 7 straipsnio pirmą dalį Vengrijos atžvilgiu, nes tiesą sakant, tai, ką daro Orbanas, tai beveik faktiškai E, galima būtų prilyginti siekiui dėkti Putino re, e, režimą. Sistemingai imamas veiksmų prieš mažumas, prieš nesklas laisvę, prieš akademinę laisvę. Na ir atrodo, situacija tik prastėja. Taigi, ponė Timertmanai, kai taryba su komisija aptars e, dviejų trečdalių parlamento primtą sprendimą, mm bei tai tiesą sakant, jūs turite mus informuoti tam, kad trys, trys institucijos galėtų sureaguoti tą faktą, jog Viktoras Orbanas e, pritempęs Vengriją prie Putino režimo. Dabar ponia Tomašič. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga yra įvairių šalių turinčių skirtingas tradicijas sąjunga. Mes esame, mus sieja bendros vertybės. Tačiau tos vertybės negali panaikinti mūsų skirtumų ir kultūrinio mentaliteto. Ir tokie visuotiniai universalūs sprendimai mus gali tik nutolinti vienus nuo kitų, nes visada viena pusė galvos, kad jai kažkas primetama. Vengrija turi ilgą istoriją, ilgas tradicijas ir į tam tikrus dalykus žiūri kitaip nei kitos valstybės narės. Vengrijos vyriaus... žmonės pasirinko tą vyriausybę, kokios norėjo Vengrijos vyriausybė yra teisėta ir gali rinkti savo politinę programą. O piliečiai gali taikiai protestuoti, kad išreikštų savo nuomonės. Vyriausybė turi tam sudaryti sąlygas, o mes turime palaikyti dialogą su Vengrijos vyriausybė. Visa kita turi spręsti Vengrijos žmonės. ES neturi pažeisti demokratijos suverenioje valstybėje. Ačiū dabar ponas Epitidėjos. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga smerkia Vengrijos vyriausybę už teisinės valstybės principų ir žmogaus teisų, pagrindinių teisų pažeidimus. Aš manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl ES laikosi šio požiūrio, yra ta, kad Vengrija nesutinka suteikti politinio prieglopščio pabėgėliams. Taip pat kyla klausimas ir dėl nevyriausybinio organizacijų, kurios manipuliuoja uh, migrantų srautais. Ir aš manau, kad būtent čia slypi konflikto esmė. Bet iš tikrųjų Vengrijos vyriausybė gina savo pačios šalies piliečius, skirtingai nei Graikijos vyriausybė, kuri pasiduoda išorės spaudimui ir leidžia migrantams atvykti nesuteikiant Graikijos institucijoms galimybių tinkamai tuos asmenys priimti ir jais pasirūpinti. Ir čia yra esminis Vengrijos ir Graikijos skirtumas, reikia pasirinkti, kam teiksime pirmenybę. Dabar Lašlo Tokaš. Elnök úr, a zöldek és szinkos elvtársai. Pane pirmininkė, Tiesą sakant, šios dienos visku, diskusijos vyksta dėl žaliųjų ir jų bendrų kalties. E, ir ne pirmas sykis, kai ant kaltinamųjų suolo vengrų vyriausybė. Ji vėl apkaltinta, pastatyta prie gėdos stulpo ir dabar e, tie, kurie yra kairieji, liberalai, yra už migraciją, Vengrijos sąskaita pradėjo rinkiminę kampaniją. Mes ženklinami gėdos ženklą, tai nedemokratiško. O bais, blogiausiai elgesi Vengrijos parlamento nariai, kurie kaip komunizmo laikais stengiasi destabilizuoti socialinę tvarką Vengrijoje. Neklausykite jūs, te tai gyvoja Vengrija, te tai gyvoja Europa. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan poseł Marek Jurek. Dabar ponas Marek Jurek. Przewodniczący, panie i panowie posłowie, pan przewodniczący Timmermans. E, pirmininkė, ponios ir ponai, vicepirmininkė Timmermans. E, diskusija vyksta dėl e, teisinės valstybės ir demokratijos Europoje. Ir paprastai, kai apie tai kalbama, minima Lenkija arba Vengrija. Aš e, jums pritariu ir pakalbėsiu apie galimą septinto straipsnio taikymą. E, šiais laikais e, kyla grėsmė teisiniai valstybei ir vertybėms bei demokratijai dėl to, ką daro ES institucijos. Septinto straipsnio procedūra gali būti pradėta, jeigu dėl to balsuoja du trečdaliai balsavusių asmenų. Bet toks skaičius niekada nebuvo pasiektas. E, totalitariniuose režimuose, norint pradėti tokią netikrą procedūrą, būdavo klastojami balsai. Ir pirmininkė, jūs dabar, mm, na, iš tikrųjų tai, kas yra daroma, nėra liberali demokratija. Orbanas yra pasakęs, kad e, tai iš, iš tikrųjų yra diagnozė to, kas vyksta šiame, šiuose rūmose. Ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį ponui Timermans, prašau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, tie, kas e, sako, kad nėra čia į ką žiūrėti, niekas čia nevyksta, tai yra tik politiniai žaidimai. Noriu priminti tai, ką sakiau savo įžanginėje kalboje. Mes kalbame apie labai konkrečias problemas ir užduodame labai konkrečius klausimus. Ir atsakymai į tuos klausimus nedėra su ES teisę. Ir mes e, tikrai e, imsimės priemonių. Pavyzdžiui, vadinamasis stop e, storošų įstatymas, turime apie jį klausimą. Toliau Centrinės Europos universiteto akreditacija. Kažkas sakė, kad niekas nepasikeitė. Iš tikrųjų situacija pasikeitė drastiškai ir mums dėl to kyla klausimų. Toliau daugiau nei 400 žiniasklaidos priemonių sujungimas net nesuteikus galimybės kompetentingoms institucijoms patikrinti, ar tai atitinka įstatymus. Visą tai yra labai konkretūs dalykai. Taip pat du nauji įstatymai, kuriais įsteigiama administracinio teismo sistema. Turime konkrečių klausimų apie tai. Naujas įstatymas dėl viršvalandžių. Jis taip pat daug diskutuojamas ir mums taip pat kyla klausimų, ar jis dera su ES teisė. Ir čia aš dabar pereisiu prie principinio klausimo. E, demokratija visada yra pasitelkiama kaip pretekstas nesilaikyti ES teisės, bet tai nėra demokratijos esmė, netaip veikia ES. Vengrija laimiai pasirinko, padarė puikų pasirinkimą savarankiškai ji pasirinko tapti ES nare. Tai buvo pasirinkimas, jį ratifikavo parlamentas, tą pasirinkimą Vengrijos žmonės patvirtino referendume. Ir jeigu pasirinki būti sutartimi grindžiamos organizacijos kaip ES nare, tai tokiu pasirinkimu sakai, kad laikysies tos sutarties sąlygų ir Europos komisijai yra patikėta funkcija žiūrėti, ar valstybės narės laikosi sutarties taisyklių, o sutarties taisyklės daugeliu klausimų yra labai aiškios, ypač dėl teisinės valstybės. Tai yra antras ir devynioliktas sutarties straipsniai labai aiškiai numato valdžių atskirimo principą, žiniasklaidos nepriklausomybę ir taip toliau. Būtent apie tai mes kalbame ir mes tikrai nekovojame su šalimis, kurios nenori migrantų. Mes neužsipuolame valstybės narės demokratijos ar kultūrinės įvairovės ES. Mes siekiame atsakomybės iš tų šalių už tai, ką jos pasirinko daryti, be jokio spaudimo, nes jos savarankiškai priemė sprendimą įstoti į ES ir tai ir yra šios organizacijos grožis e, įstojama savo savarankiškų sprendimų. Vengrija taip pat e, gavo daug naudos Daugelis kitų valstybių narių metams bėgant parodė milžinišką solidarumą su Vengrija, kad Vengrija galėtų pasivyti kitas valstybės narės ir klestėti ir sukurti tokį gyvenimą savo piliečiams, kokio jie nusipelno. Bet tai siejasi ir su tam tikromis pareigomis, jos yra numatytos sutartyje ir taryba, Europos parlamentas ir komisija. Um, reikalauja vienos iš kitų atsakomybės, stebint, kaip taikoma ES teisė. Mes to reikalaujame vienos iš kitų, taip pat ir iš valstybių narių. Nieko daugiau ir nieko mažiau. Ačiū, pirmininkė. Dziękuję bardzo panu wiceprzewodniczącemu komisji. Teraz bardzo proszę. Ačiū vicepirmininkui Timmermans. Dabar suteiksiu žodį poniai Čiot valstybės, atsiprašau, tarybos vardu, pirmininkaujančios valstybės vardu. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu dar kartą Jūs patikinti, kad pirmininkaujantį valstybę ir visa taryba labai daug reikšmės teikia teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių išsaugojimui. Visa tai yra mūsų dėmesio centre. Mes esame pasirenkę Jūs nuolat informuoti apie poslinkius ir galiu patikinti parlamento narius, kad pirmininkaujantį valstybę ypatingą dėmesį atkreips į šiandien šioje diskusijoje išsakytas nuomonės. Išgirdome jūsų prašymą ir mes laikysimės pragmatiško požiūrio. Ačiū. Kiitokset neuvoston edustajalle ja niinpä tämä. Ačiū. Gerbiama tarybos atstovė. Dabar galime pereiti prie kito darbo